pan predsedající uh, posėdį tęsiame. Norėčiau Jūs informuoti, kad pirmininkai iš kompetitingų Vokietijos administracinių įstaigų gavo pranešimą, kad keičiamas e, vienas e, Vokietijos e, narys. Sveikiname naują narį ir norime pasidžiaugti tuo, kad naujoji narė gali jau balsuoti parlamente ir jai yra suteiktos pagal darbo tarbos taisyklę teisės balsuoti. Posėdis tęsiamas ir dabar mes norėtume E, patvirtinti vakar dienos protokolą. Vakar dienos protokolas ir tai patvirtintieji tekstai yra prieinami internete. Ar kas nors turėtų komentarų? Ne, jeigu, taip, e, jeigu jų nėra, tada teikiame, kad e, protokolas patvirtintas. O dabar pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra. Uh, e, pranešimas pagal 153 e, straipsnio A dalį. Visapusis Europos švietimas, mokslo tyrimai ir atminimas susijęs su totalitarinė praeitimi. Gerbiami nariai, noriu pasakyti, kad šio diskusija spontaniškų pasisakymų nėra ir melinosios kortelės klausimų nebus galima teikti. Todėl dabar aš norėčiau paprašyti. EPP vardu E, pono Kovačevo pakalbėti keturias minutės. Prašom žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiama ministrė, kolegos. Šiais metais mes pažymime uh, ž, uh, komunistinių režimų žlugimo Europoje 30 metį. Mes pradėjome tą progą diskusiją, kuri turėtų parodyti mūsų bendrą požiūrį Europos istoriją, pasmergiant visus 20-ojo amžiaus totalitarinius režimus, padėdami lygybės ženklą tarp fašistų, nacistų ir komunistų aukų kančių. Dar kartą apgalvodami tai, kas įvyko ir pasimokydami iš praeities klaidų, ir vakaruose, ir rytuose mes galime padaryti išvadas. Tai yra pagrindas demokratijai puoselėti. ES turi išlikti teisės viršinybės nuonojimas rytimi ir turi gerbti žmonių laisvės ir teisės. Tuo pat metu mes turime stengtis kovoti su neapykanta, ksenofobija, totalitarinėmis, autoritarinėmis mintimis Europos visuomenėse. E, susidariusiuose po dešimties metų po tų totalitarinių e, režimų žlugimo. Man atrodo, kad dėl įvairiausių priežasčių šio diskusija šią temą anksčiau nevyko. ES susiduria su daug skirtingų iššūkių. Mes e, galėjome į viską reaguoti anksčiau, būtume tas grėsmės sumenkinę. Uh, Aš manau, kad mes nepakankamai stengiamės įveikti praeities šešėlius, kurie dabar atsigauna. Nacionalizmas ir populizmas gimsta, nes neprisimenama mūsų istorija, ji nėra suprantama, nesuvokiama, kad Europos integracija gimė dėl to, kad reikėjo totalitarnių režimų padarytą žaizdas išgydyti jauni žmonės dabar yra nusivylę ekonomikos perspektyvų neiškumu, socialinė neligybė ir dėl to atsiranda ekstremalus kairiųjų ar dešiniųjų judėjimas. Tai turėtų mums, uh, mus priversti susimastyti, kaip svarbu nekartoti praeities tragiškų klaidų. Svarbu perduoti istorinę atmintį, kad jauni, uh, jauni europiečiai netaptų politinių populistų uh, žaidimo kortomis. Uh, neperdodami praeities, neužtikrindami praeities prisiminimo, mes leidžiame e, klaidinti jaunasias kartas per propagandos dezinformavimo kampanijas. Kai kalbam apie fašizmą, e, nacizmą, e, komunizmo režimą, pastebime, kad kartais netgi nostalgijos gaidų e, iškyla dėl to, kad žmonės nesupranta, kas įvyko, nesuvokia, ką, mes, ką Europa išgyveno. E, Pastebime, kad kai kuriuose valstybėse atsiranda nostalginių stalinizmui tendencijų. Skirtingi istorijos mokymo standartai yra taikomi valstybėse narėse, bet mes turėtume rasti vieną bendrą modelį. Švietimo dėka busimoji europiečių karta, nesvarbu ar iš vakarų, rytų, ar rytų, ar centro Europos, e, galėtų suvokti, kokie buvo 20-ojo amžiaus totalitariniai režimai. Taip jie galėtų suvokti, kad daug žmonių turėjo paukoti savo gyvybės dėl laisvės, demokratijos, dėl žmogaus teisų. Turime suprasti, kad laisvė ir teisės neatsiranda savaime laisvė e, turi būti suvokiama kaip e, užkertanti kelią išnykimui. Vakar mes pažymėjome euro 20-metį, bet nepamirškime, kad ES nėra tik tai bendroji rinka su bendra valiuta. Ji garantuoja laisvę, taiką ir demokratiją Europos žemynę. ES buvo sukurta reaguojant į totalitarizmo siaubus. E, kurie ribojo žmonių gyvenimus. Be to tūkstančiai milijonai žmonių neteko savo gyvybių. Šiandien mes privalome apginti savo vertybių sistemą, o svarbiausia turime suvokti, kokia yra istorinės atminties paminimo kaina. E, galvokime apie busimųjų europiečių kartų švietimo projektus. Užkirskime kelią tam, kad tie žmonės taptų manipulacijos ir nežinojimo aukomis. Tarybos valdu žodis poničiot. Um, Pone pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, mūsų šiandieninės diskusijos tema yra mūsų sąjungos e, ir to, už ką ji E, gyvena pati esmė. Totalitariniai režimai Europoje pastaroji šimtmetį ir, ir toliau lieka mūsų kontinento juodojų pus, puslapių. Mūsų sąjunga yra grindžiama bendromis vertybėmis ir pagrindiniais e, žmogaus e, principais susijęs už tai, te, laisvę, e, teisės viršenybę, žmogaus teisėmis. E, ir Jų tikslas yra išsaugoti ir toliau skatinti tas vertybės, kurias mes visi puikiai e, suvokiame ir, kurio, ir visi matome, kad joms buvo kilęs nemanšas iššūkis pastaraisiais metais. Mūsų jaunimas ne, nekentėjo nuo totalitarinių režimų, tačiau ir dabar kyla rizika, kad šie bendri principai ir tos vertybės e, gali būti laikomi savaime suprantamais. Europoje turėjome pastarąjį šimtmetį patį ilgiausią e, tai, taikos laikotarpį ir mes turime toliau savo visuomenėse saugoti ir puoselėti tas e, taikos ir taiką ir visas kitas vertybės, demokratijos vertybės. Labai svarbu, kad mūsų atviros visuomenės e, nepatirtų didžiulio didžiulės žalos iš diskriminacijos, radikalizacijos, ekstremizmo, kraštutinio ekstremizmo pastraisiais metais. Jeigu mes visiškai suvoksime, kad e, suprasti ir įvertinti mūsų praeitį yra būtina ES e, dabartinė padėtis ir dabartinė situacija šiais, šiomis dienomis dėja kelia tokią riziką. Ir ES turi imtis veiksmų, kad kiek manoma būtų galima išvengti tokių neigiamų reiškinių. ES turi ir jos valstybės narės turi išsaugoti savo e, tradicijas, toliau tarpusavėje bendradarbiauti, viena kitą suprasti ir toliau suprasti, koks svarbus yra tarpusavio e, sąveikos e, e, principas. Ir toliau turime puoselėti mūsų bendras vertybės ir skatinti supratimą tarpusavyje, tarpusavio ir ES viduje. Visi mes suprantame, kad e, sąjungos kompetencijos švietimo srityje yra ribotos ir valstybės narės toliau lieka pilnai atsakingos už savo švietimo sistemas ir jų e, ugdymo programų pobūdį ir sudarimą. Tačiau ES turi žvelgti į ateitį ir stengtis įtraukti savo piliečius, ypač jaunus žmonės, į savo darbo tvarkę, kuri grindžiama bendromis vertybėmis. Ir toliau turime skatinti tarpusavio e, priklausomumo vieni kitiems dvasę. Todėl valstybės narės e, prisėmė nemažai įsipareigojimų įvairiose e, ir pateikė įvairios politinius pareiškimus, kurie buvo įtraukti į tarybos rekomendacijas ir išvadas, e, šioje, siekiant skatinti šio, e, sąveiką ir bendradarbiavimą šioje srityje. 17 metais ES valstybės e, narės pasirinko ūkdymą ir švietimą kaip vieną iš svarbiausių tikslų naujojo vadovavimo darbo, tarp, darbo tvarkėje ir toliau skat, nori skatinti bendradarbiavimą šioje srityje. Europos tary, vadovo tarybos e, išvados 2017 e, metais pabrėžė, kaip e, švietimas ir kultūra yra svarbu siekiant visuomenių sanglaudos. 2018 metais taryba priėmė rekomendacijas dėl bendrų vertybių skatinimo, įskaitant ir švietimą, taip pat skatinant mokymo iniciatyvas. 2015 metais buvo priimta e, švietimo ministrų atitinkama deklaracija, kuri pabrėžia ypatingai didelę e, švietimo reikšmę. Paryžiaus deklaracijos e, protokolas yra dabar taip pat labai aktuolus ir mūsų pastangos šioje srityje nacionaliniu lygmeniu turi padėti uh, pasinaudoti sąjungos instrumentais ir programomis tokiamis kaip Horizontas, e, Creative Europe, Erasmus, Europa piliečiams ir Europos solidarumo korpusas, kurias skatina iniciatyvas, kurios ir toliau skatina mūsų bendrųjų vertybių e, puoselėjimą. Mes turime suteikti savo jauniems žmonėms kompetencijas, kurios padėtų jiems aktyviai veikti ir tapti atsakingais piliečiais. Kritinis mąstymas, raštingumas yra labai esminės kompetencijos dabartinėje visuomenėje. Jauni žmonės turi suvokti e, kritinio mąstymo svarbą e, kovodami su e, iššūkiais, kurie tenka jiems jų gyvenime šiais laikais. Tai tinkamai atsirinkdami informaciją, pasinaudodami patikimus, informac... pasinaudodami patikimas informacijos šaltiniais. Ir pagaliau Labai svarbu skatinti toleranciją, tarpusavio supratimą ir tarpkultūrinį dialogą, kad užtikrintume geresnę ateitį. Švietimo vaidmuo yra labai svarbus ir nuolatinis profesinis tobulėjimas yra labai svarbus. Būtina išmokti e, nagrinėti sudėtingus ar kontroversiškus e, klausimus mokytojai turi būti, turi būti kiek manoma, labiau remiami, turint omenyje naują jų vaidmenį e, šio laikinėme pasaulyje. Mūsų pirmininkaujančios valstybės, e, e, mes kaip pirmininkaujantį valstybę suvokiame šių dalykų svarbą ir esame įtraukę į savo programą šios klausimus, siekdami skatinti solidarumą. Ir, ir, toliau plėtojant politiką, kurie užtikrintų gali, gal, lyčių lygybę, galimybių, lygias galimybės įvairiose srityse, tiek kultūros, tiek švietimo srityje Europoje ir už jos ribų. Aš taip pat noriu pasakyti ir pabrėžti, kad ši tema ir toliau liks mūsų vienas, vienas iš darbo prioritetų. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Madam uh, State Secretary, and uh, I welcome Commissioner. Ačiū labai valstybės sekretorė. Dabar ačiū pasisveikinti su ponia Jaurova. Žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už tai, kad e, šios svarbios diskusijos tikrai laiku buvo įtrauktos į parlamento darbo atvarkę. Daugiau sužinoti apie mūsų istoriją, daugiau sužinoti apie tas galingas jėgas, kurios įtakojo mūsų visuomenės, yra pagrindas siekiant suprasti pasaulį, kuriame gyvename šiandieną. Mūsų praeities išmanimas yra kritiškai svarbus, kuriant mūsų žemynų ateitį, mūsų šalių ateitį. Manau, kad labai svarbu nepamiršti, jog pagrindinė, pamatinė Europos integracijos projekto mintis buvo tokia užtikrinti, kad tamsi istorija nepasikartotų, kad mūsų laisvės, bendros vertybės būtų apsaugotos ir ginamos kiekvieną dieną praeities paminėjimas, taip pat mokymasis apie praeitį, prisiminimai apie tos sudėtingus laikotarpius yra itin svarbus e, formuojant ateities perspektyvas. Fašistai, komunistai, kiti praeities reliktai e, e, yra prisimenami kiekvienų metų rūpiučio 21 dieną, kai yra minima speciali, e, speciali diena ir manau, kad totalitarizmas turi įvairiausių e, būdų, e, kuriais jis išsireiškia ir paminėti taip pat galima praeitį įvairiausiais būdais. Yra specialios programos, kurios remia veiklą susijusią su kultūrinė įvairovė, bendromis vertybėmis, taip pat yra skiriamos lėšos specialioms iniciatyvoms, uh, kurios padeda apsvarstyti priežastį susijusią su totalitariniu režimu iškilimu Europos modernioje istorijoje, taip pat siekiant paminėti totalitarinių režimų aukų um, likimą. Labai svarbu remti tas iniciatyvas, kurios didina informuotumą, taip pat e, šviečia apie holokaustą. Kasmet komisija 3,5 milijono eurų investuoja į tokius projektus. Taip pat yra skiriamas parama specialioms švietimo iniciatyvoms, memorialams. Taip pat E, kalbant apie holokausto atminties alijansą, ES tapo nuolatiniu partneriu ir ES taip pat e, finansuoja 8 milijonais eurų specialią iniciatyvą, tai yra daroma Horizontas 2020 e, programos pagalba, tai programa pavadinta Europos holokausto infrastruktūra. Labai svarbu, kad ir toliau tokios iniciatyvos būtų įgyvendinamos, o 15-17 metais buvo E, paskelbti komisijos rezultatai e, susijęs su tuo laikotarpiu, taip pat buvo inicijuotos e, specialios programos susijusios su geresnio ateities suvokimo skatinimu ES šalise. Labai svarbu su, geriau suvokti kultūrinį paveldą. Um, buvusiose socialistinėse šalise buvo sukurta speciali skaitmeninė bazė, uh, kuri mm, padeda daugiau sužinoti apie e, buvusių socialistinių šalių praeitį, daug dėmesio skiriama e, kultūriniam paveldui, moksliniams tyrimams, tai yra labai svarbu, kuriant pluralistinę demokratiją šiandieną. Švietimo srityje sąjunga e, remia specialią politiką skirtą geresniam istorijos supratimui, bendrų vertybių supratimui. Dabartinė Erasmus Plus programa jau apie 30 projektų paremė ir tie projektai yra skirti istorijai, totalitarizmui ES. Tie projektai suteikia galimybę studentams, moksleiviams daugiau sužinoti apie praeitį ir padaryti tai tiesiogiai. Tai taip pat padėjo įtakoti tam tikrus pokyčius ir jų e, gyvenime. O praeisiais metais e, komisija e, pateikė rekomendaciją susijusią su bendrų vertybių skatinimu ir taip pat europinė mokymo dimencija. Valstybės narės pritarė tą iniciatyvą vos po keletos mėnesių diskusijų ir tai buvo įtin svarbus pasiekimas. Niekada iki tol ES nebuvo taip tvirtai pasakiusi, kaip svarbu skatinti tas bendras vertybės, kaip svarbu um, šviesti žmonės, um, kad jie daugiau žinotų apie ES kilmę, kad jie daugiau sužinotų taip pat apie tą bendrą kultūrinę patirtį valstybėse narėse. Komisija taip pat mano, kad švietimas yra veiksmingiausia priemonė, kuri padeda užkirsti kelią antisemitizmui. Uh, Būtent todėl komisija finansuoja tyrimą pavadintą Holokaustas, Holokausto tema švietime. Taip pat tai padeda gerinti informuotumą kultūrinio paveldo srityje ir e, specialus kultūrinio paveldo ženklas buvo suteiktas E, tokiams vietams kaip e, Lenkijos e, viena laivų statyklų ar Rumunijoje esančios istorinės vietos taip pat gavo tokį specialų ženklinimą. Man atrodo, kad ateities supratimas yra gyvybiškai svarbus, jeigu norime gyventi kartu, jeigu norime sukurti geresnę ateitį mūsų žemynę. Ačiū gerbiamai komisijai komisijos atstoviai, norėčiau kolegos pasakyti, kad tikrai nemažai kalbėtojų turime savo sąraše, mūsų laukia ilgos diskusijos. Tad tikrai prašysiu jūsų laikytis skirto laiko. Dabar žodis poniai Sandrai Kalnietiai. Dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiama komisarė. Praėjęs šimtmetis e, pademonstravo, kokie nenuspėjami gali būti diktatoriški totalitariniai režimai. Būtent todėl labai svarbu užtikrinti, kad tie totalitariniai nusikaltimai nepasikartotų. Tam reikia švietimo, mokslinio tyrimų ir atminties išlaikymo. Reikia, kad mūsų visuomenės atsparumas auktų ir kad būtų taikomi tik demokratiniai sprendimai. Būtent todėl europiečiai turi e, a, gebėti atpažinti populistus, radikalus ir panašiai tiek ir dešinėje, tiek ir kairėje pusėje. Ir manau, kad e, reikia užtikrinti, kad jie nekenktų mūsų demokratinėms e, vertybėms bei mūsų visuomeniai. ES buvo sukurta po tikrai didžiulių traumų, kurios buvo patirtos e, po iškilusių nacionalinių socialistinių ir komunistinių jėgų. Jie iškilo kaip tam tikros populistinės grupės, kurie naudojosi manipulacijomis, bandydami užimti valdžią ir galiausiai tai sukūrė tokius brutalius režimus, kurie pareikalavo milijonų žmonių gyvybių. Vakarų Europa kentėjo nuo nacizmo, tuo, talpu, tuo tarpu rytų centrinės Europos e, valstybės narės tiek ir nuo komunizmo, tiek ir nuo nacizmo nukentėjo. Uh, Tie totalitariniai režimai yra mūsų bendras paveldas, mūsų bendra atmintis ir man atrodo, kad labai svarbu, jog europiečiai sugebėtų viena kalba e, kalbėti apie šį tokį dvigubą paveldą. Man atrodo, kad reikia užtikrinti pakankamą finansinį, e, pakankamas finansinės lėšas specialiems moksliniams tyrimams ir taip pat švietimo programoms, kultūriniams projektams. Nemažiau svarbu, E, atverti istorinius archyvus, e, siekiant ištaisyti istorinius melus. E, labai svarbu taip pat įvertinti aiš, tą aišku sąryšį tarp populizmo, ekstremizmo, e, diktatoriškų režimų. Dar vienas dalykas. Taip pat turime reaguoti į masinius žmogaus teisų pažeidimus, ar tai būtų Rusijoje, ar Kinijoje, ar Irane, ar džihadistinėse visuomenėse. Ačiū. Dabar žodis e, poniai Kamerė Vert. Ačiū. Europa 20-ame amžiuje patyrė didžiulius karo baisumus, bet kartu ir didžiulę sėkmę, sėkmės didžiulį etapą. E, kuomet įsikūrė Europos Sąjunga ir dar labiau buvo sustiprinta Europos integracija. Europos, e, Europai reikia tokios integracijos. Mes galime į ateitį žiūrėti tik tai žvelgdami, e, tinkamai sutvarkydami su praeitimi. Liberalistinė globali visuomenė, kurie, kurie ir jos gyvenimas 20-ame amžiuje patyrė tikrai didžiulių nesėkmių ir mes turime iš jų pasimokyti. Ir mums reikia ieškoti kelių į ateitį, pripažįstant klaidas, suvokiant, kodėl jos įvyko įvyko ir pripažįstant savo kaltę. Vilio Branto e, puolimas ant kelių Varšuvoje yra tokios e, pris, kalties prisėmimo pavyzdys. Tačiau aš įspėju, kad mes neturėtumėme e, plėtoti savo politikos vien tik tai žvelgdami į praeitį. Istorija visuomet yra labai ilga, sudėtinga ir prieštaringa, net ir ją įvairiai interpretuojant. Taigi nėra jokios absoliučios tais tiesos, yra istoriniai faktai, kur, dėl kurių nėra diskusijų ir neverta ginčytis, tačiau e, kai kurie dalykai e, e, kai kurių dalykų negalima vertinti iš vienos perspektyvos. Tai tik tai dar labiau skatina susiskaldimą visuomenėje. Mes turime pripažinti, kad skaidimas į juodą ir baltą, į aukas ir nusikaltelius ne visada yra teisingas ir nelabai nepadeda e, ieškant kaltųjų. Susitaikymo kultūra ir, susi, ir inkorporacijos kultūra yra įmanoma tada, kada mes galvojame apie praeitį ir neužmirštame, kokią neigiamą įtaką daro šiandieną populizmas. Mes turime prisiminti, kad tie, kurie E, aiškina, kad jie žino absoliučią tiesą, yra neteisūs. Totalitarizmas ir populizmas turi vieną bendrą savybę. Jie e, remiasi istorijos pasakojimu, atsižvelgiant į savo pačių įsitikinimus. Ir šito mums reikia vengti. Dėkoju. Uh, uh, Kolegos, jeigu negerbsite jums skirto laiko limito, Tuomet aš dėja esu priverstas pasakyti, bet būsiu priverstas jūs nutraukti ir iš anksto. E, atsiprašau. E, tų, atsiprašau ir tų, kurie, kuriems jau, e, kurie vėliau neturės galimybės pasisakyti ilgiau negu jiems numatyta. Ačiū, ponia pirmininkė. Stengsiuos laikytis man skirto laiko. Didžioji dalis čia esančių parlamento narių jautė, pajuto, kas yra totalitarinis režimas, kuris e, vyravo daug, didžios, daugum, didžiojoje Europos dalyje 40 metų. Aš pats esu totalitarnio režimo vaikas. Kurio, tai buvo režimas, kuris stengiasi sukurti super visuomenę. Aš buvau pionierius, priklausiau komjaunuolių organizacijai, buvau priverstas, aš jaučiau įsipareigojimą gerbti savo, atsiprašau, ginti savo e, tėvynę, tačiau to nedariau iš širdies, nes viskas buvo grindžiama Markso, Engelso, Lenino e, mokymu. Nebuvo Dievo, mums buvo draudžiama iš viso vartoti žodį Dievas. E, krikščionybės plėtimas, plėtimasis, jos klaida taip pat buvo vertinama kaip kažkas blogo. Mes Dabar turime galimybę šviesti savo vaikus apie mūsų praeitį, kuri buvo tamsi ir stengtis, kad ji nepasikartotų. Mūsų laikų, e, reikia pri, jiems priminti mūsų laikų didvyrius, pavyzdžiui, kareivį Joną Kapčį, kuris per antrojo pasaulinio karo metu e, kariavo Čekos, Čekoslovakijos armijoje. mes visi visuomet tuo, tais laikais norėjome tik tai gero. Dėkoju, nu, kalbėtojas nutraukiamas. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, ES gimė iš totalitarizmo rūkstančių grįvėsių ir iš e, pabėgėlių vilties atsigauti. Aš norėčiau prisiminti E, kokiomis mintimis buvo sugriautos totalitarnės idėjos. Ideologijos yra linkusios atitolti nuo realybės ir gyvenimo. Totalitarnėje realybėje ideologija pakeičia protą ir tiesa e, yra identifikuojama su gale jeigu mes neprisiminsime praeities, jeigu piliečiai nesuvoks praeities, ypač e, prarasto proto klaidų, tai mūsų žemynų susiskaldimas vėl taps realybė, o istorija turėtų e, būti orientuota, tu, turi tapti objektų mokslinių tyrimų ir kitų uh, mokslinių projektų, nes tik taip mes susidur, susidorosime su totalitarinė uh, e, kvailystė. Uh, mes e, turime suprasti, kad laisvė, demokratija yra labai vertingos, bet jos yra labai trapios, kaip ir žmogaus atmintis, kurią reikia stengtis atnaujinti. Labai svarbu išsaugoti totalitarizmo praeitį ir tą turime daryti galvodami apie Europos istoriją, bendrą Europos istoriją, kad e, nepakurstytume nacionalizmo, nacionalistinės specifikos, ne, neuždegtume nacionalizmo ir negalime uh, tuščia žodžiauti, kalbėdami apie tiesą. Mm, tai turi būti mūsų pagrindinis tikslas. Jis turi mus visus įkvėpti. Ačiū. Ačiū dar ponas Ropė vieną minutę. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Labai svarbu priminti, ypač jaunajai kartai, kokias nenusakomas tragedijas žmonijai atnešė totalitarinis dvidešimto amžiaus režimai mano tėvynėje lietuvoje dėl sovietinės okupacijos netekome apie aštuonis šimtus tūkstančių gyventojų apie trys šimtai tūkstančių buvo kalinami lageriuose ir pasmerkti badui ir šalčiui sibire kas trečias iš šių nekaltų žmonių įskaitant vaikus moteris mirė baisiomis sąlygomis. visgi šie kraupūs komunistiniai nusikaltimai dar nėra deramai pasmerkti ir to pasekmes pajausime ir jau jaučiame mes visi. rusijoje jau seniai stalinizmas e, skatinamas e, stalinizmo kultas sovietinis režimas šlovinamas visur nuo suvenyrų iki televizijos laidų. neigiami net tokie akivaizdūs dalykai kaip stalino ir hitlerio sandėris pasidalinti rytų europą ir baltijos šalių okupacija. Uh, Toliau ponas Huntis pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Kolegos, aš manau, kad šiandienos diskusija neišsprendžia šiandien iškylančių investicijų jaunimą iššūkių. Kaip tik dabar švietimo sistema yra užsipuolama ir mes nebegalime uh, E, per švietimą atiduoti duoklės istorijai. Matome, kad istorija pagal Europos politiką e, švietimo sistemoje yra suskaldyta. Mes tarnaujame rinkos poreikiams. Švietimo sistema yra parklubdyta, nes trūksta finansavimo. Mes prarandame pagrindinius dėmesio centrus. Akcentus pagrindinius prarandame iš esmės matome, kad žmonės stengiasi perrašyti istoriją. Ir tai atsispindi kai kuriuose priemonėse, kurias taiko valstybės narės prieš komunizmą. Pažiūrėkit, kas dedasi Vokietijoje. Vokietija atsisako kompensuoti nacizmo aukoms padarytą žalą mano valstybėje kokio, ko iš to galime pasimokyti, ko žmonės pasimoko iš tokių precedentų. Ir toliau matome išpolius e, per biudžetinę drausmę. Tai yra e, katastrofa, kuri netarnauja mūsų švietimo ir visuomenės labui. Kalbame apie smurtą, kuris pamina sutripia mūsų švietimo sistemas ir švietimo sistema nėra traktuojama taip oriai, kaip turėtų turime pasakyti, kad tie, kurie nepasimokė iš istorijos, uh, iš naujo atsigauna ir tos klaidos vėl pasikartos. Aš tikiu švietimo sistemą, bet dabar matome, kad švietimo sistema yra naudojama kaip propagandos įrankis. Man labai neramu dėl to, kad ES ir toliau per švietimo sistemą skleis propagandą, kalbės apie savo egzistavimo būtinybę ir nacionalinių valstybių patriotai e, bus traktuojami kaip blogiečiai. Aš žinau, kad jūs dažnai naudojate terminą populistas, bet nepamirškime, kad populisto prieš e, antonimas yra nepopulistas. Kodėlgi jūs uh, visada kalbate apie polistus kaip apie blogus žmonės, kai tuo tarpu jie sako tik tai, kas jums nepatinka. Taip pat e, man labai nepatinka dažnas kartojimas, kad ES užtikrino 75 metus taikos Europoje. Komunikacija ir bendradarbiavimas dažnai E, užtikrino taiką, bet nenurašykime NATO, Amerikos jungtinių tautų vaidmens ir brandolinio ginklo vaidmens. Taip, brandolinio ginklo grėsmė užkirto kelią karui. Jeigu finansavimas bus padvigubintas švietimui, tai visų pirma, supraskite, kad pačios valstybės narės nusipelno pasitikėjimo, kad nuspręstų, kas labiausiai tinka jų vaikams. Pasitikėkime nacionalinišmės švietimo sistemomis, e, nes jos gali sukurti geriausias pro, e, švietimo programas. Ar nuo tų? Ačiū, ponė pirmininkė. Totalitarizmo istorijos mokyti reikia ir mes nekalbam apie tai, kad aš esu prieš komunistus, niekas kitas to nepasakytų. Tačiau Europos parlamentas neturi rūpinti švietimu, ypač tada, kai milijonai europiečių kenčia dėl skurdo, dėl nesaugumo, dėl migrantų antplūdžio. Tie žmonės, tų žmonių problemos niekada nėra išsprendžiamos. E, jeigu e, parlamentarai bando aiškinti švietimo sistemas, tai jie netarnauja istorijos labui. Ne mes turime spręsti švietimo ir totalizmo e, problemas. ES turi e, pati nepuoselėti tokio minkšto totalitarizmo, skleisdama propagandą per mokyklas, per e, e euro globalizaciją, kaip kad matome e, Italijoje, Graikijoje, Belgijoje ar Prancūzijoje kai imamasi priemonių prieš nacionalinės manifestacijas ir prieš geltonasias liemenes. Istorija parodys, e, kas, e, ko, ko Europa pasimokė iš totalitarizmo, bet dabar matome, kad totalitarizmo signalai tik tai sklinda. Ačiū toliau papadakis vieną minutę. Μιλάτε περί ολοκληρωσίας. Jūs kalbate apie totalitarizmą.